rytoj. Mums lieka paskutinis pranešimas. Ponios Gacek pranešimas. Jo tema yra su Europos Sąjungos pilietybės susijusios problemos ir perspektyvų žodis pranešėjai keturioms minutėms. Prašau. To... Pone pirmininkė, pone komisarė, džiaugiuosi galėdama pristatyti šį pranešimą E, tema su ES pilietybė susijusios problemos ir perspektyvos. Pilietinių laisvių komitetas vieningai paremė šį pranešimą. Ši pilietybė nepakeičia atskiros šalies pilietybės piliečio. Tai tiesiog yra kaip bonusas, kaip papildomas privalumas, kuris suteikia teisę piliečių laisvai keliauti, suteikia teisę į konsulinę apsaugą, sudario galimybę teikti peticijas e, ombudsmenui ir Europos parlamentui. Gal buvo priimtas dokumentas, kuriame kalbamas laikotarpis, e, kuriame apiamas laikotarpis nuo 4 iki 7 metų Liepos. Prieš penketą metų naujos ES valstybės įstojo į ES. Po šio ES plėtros etapo padaugėjo žmonių keliaujančių iš centrinės ir rytų Europos. Taigi problema pakilo į naują lygį, migracijos politika pakilo į naują lygį piliečiai šių šalių turi teisę laisvai keliauti, turi teisę mokytis užsienio šalyse, o tos šalis, kurios atvėrė savo darbo rinką, e, taip pat gavo privalumų, nes piliečiai ten gavo legalaus darbo. Taigi nacionalinėms valstybėms, vietos ir nacionalinių lygių laisva migracija taip pat buvo privalumas sveikatos paslaugos, būsto paslaugos, e, pirmindės antrinės paslaugos e, buvo sprendžiamos sklandžiau. Daug kas buvo nuveikta, kad migrantų integracija palengvėtų, kad naujai atvykę žmonės galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip ir priimančiosios šalies piliečiai. Tačiau e, lieka dar ir diskriminacijos atveju. Kartais matome, kad taip atsitiko dėl juridinių tam tikrų aspektų, kartais dėl įstatymo nežinojimų. Libė komitetas laikosi praktiško ir konstruktyvaus požiūrio. Buvo priimtas sutarimas tarp visų šalių, kad mes. Komisija dės visas pastangas, kad e, ši piliečių teisė būtų garantuota ypatingai e, kontroliuojant, kad būtų tinkamai valstybės narėse įgyvendamos direktyvos dėl laisvo judėjimo nuostatos. Taip pat komisija vykdys ir prisidės prie parlamento vykdomų atitinkamų informavimo e, kampanijų, siekiant atkreipti piliečių dėmesį į šios klausimus, taip pat atkreipti piliečių dėmesį į e, savo teisę dalyvauti rinkimuose ir į E, būtinybę šią teisę pasinaudoti. Šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį, kad ne tik komisija stengiasi kiekvieną dieną įgyvendinti europinės pilietybės e, turimas <clears throat> teisės, tiek nacionaliniai parlamentai, tiek Europos parlamentas, taip pat savivaldybės Europos Sąjungoje čia vaidina labai svarbu vaidmenys siekiant stiprinti ES <clears throat> pilietybę ir su jie susijusias teisės. Todėl džiaugiuosi, kad prieš 2009 metų Europos parlamento rinkimus ponė Gačiak parengė tinkamą pranešimą e, ir įvardino jame svarbiausias institucijos, kurios leidžia Europos piliečiams pasinaudoti savo turimomis teisėmis. Mūsų visų bendra užduotis yra užtikrinti, kad sąjungos pilietybė būtų suvokiama ne tik kaip e, e, simbolinis dalykas, tačiau kaip konkreti teisė, kurią e, galima ir privalu naudoti savo kasdienime gyvenime. Ačiū komisarui, diskusijos baigtos. Kitas posėdis vyks rytoj, balandžio antrą dieną, nuo 9 iki 13 valandos. <clears throat> Darbo tvarkė yra paskelbta. Galite su ja susipažinti ir dabar posėdį baigėme ir čia jau nebe balandžio pirmosios pokštas.